Labą dieną, ponios ir ponai. Kovo 29 dieną 2012 metais e, nutraukta Europos parlamento plenarinė sesija vėl tesama. Kolegės ir kolegos, džiaugiuosi, šiandien galėdamas pasveikinti 12 Kroatijos stebėtojų, e, kurios ir kurie pirmą kartą dalyvauja mūsų posėdį Europos parlamente.